nuo 3 iki 8.30 ir nuo 9 iki vidurnakčio. Darbo atverkė yra paskelbta ir skelbiama Europos parlamento tinklapyje. Posėdį baigėme. Labanaktis.